Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Na, no, dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Kviečiu pona Patričello vieną minutę. Presidente, L'onorevole Patriciello. Sì, Presidente. Prego. Ponas Patriciello. Colleghi di lasciare l'emiciclo per chi la vuole lasciare e consentire all'onorevole Patriciello. Prašau parlamento narių, norinčių išėti iš salės tą padaryti ir leisti ponui Patričėlo paaiškinti savo balsavimo motyvus. Gal palaukime keletą sekundžių. Posso? Prego, prego. Prašom, kalbėkite. Pirmininkė, kolegos. Pranešėja ir kiti, kurie dirba, e, kad būtų įkurta ši priemonė, atliko labai gerą darbą. Labai svarbu yra skirti mikrokreditus mažoms vidinėms įmonėms ir žmonėms, kurie neteko darbo vietų per pastarusius porą metų. ES paskutiniu metu mm, žmonės, maždaug 3 milijonai žmonių neteko darbo vietų. Ir ši priemonė leis e, steigti naujas bendrovės, e, gauti lengviau finansinių išteklių, kurie yra būtini. Esu tikras, kad ši nauja iniciatyva e, turės teigiamo poveikio naujų darbo vietų kūrimui, ypač jeigu bus e, pritaikytos palygi, palydimosios priemonės, kaip pavyzdžiui apmokymų finansavimas. Tokiu būdu jauni žmonės galės, pavyzdžiui, išmokti sudaryti investicijų planus. E, šią priemonę reikia patvirtinti kaip galima greičiau tam, kad būtų suteikta tas naujas postumis mažoms vidutinėms įmonėms, nes jos yra mūsų e, ekonomikos pagrindas. Dėkuoju, ponai Patričelo, dabar ponas Stojanovas. Vienai minutė, prašom. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad jis yra labai reikalingas dabartiniu metu Ir jisai, jeigu patvirtintas, turės labai teigiamą poveikį, ypač mano šalyje, jeigu jis įsigalios, nes dabar mums yra, e, pas mus yra susidariusi labai nepalanki verslo aplinka, ypač žmonėms, kurie e, turi smūkų į verslą, jiems sunku gauti bankuose paskolų. Ir tai ne visuomet suderinama su bankų kaip institucijų idėja. Bankai, man atrodo, kartais suranda visokiausių pretekstų, kodėl neišduoti paskolų. O kai paskolos yra išduodamos, e, tokios mažos vidutinės įmonės turi e, daugybę garantijų pateikti bankams iki 150 procentų vertės paskolų netgi. Ir ši priemonė yra labai aktuali, todėl tikiuosi, kad mūsų teisės aktas padės visai ekonomikai ir mūsų ekonomikai Bulgarijoje. Ačiū. Dots. Dėkuoju ponui Stojanovui, e, ponė Dots. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu aiškiai pasakyti, kad Padėti smulkiam verslui yra puikia idėja, ta idėja, kurios reikia siekti ir įgyvendinti ir aš tikiuosi, kad tas bus daroma ir nacionalinių vyriausybių lygmenių. Man labai aktualus yra šis pasiūlymas, ypatingai dėl e, skolintinų pinigų atskaitomybės ir jų gražinimo. Ir aš paraginčiau nacionalinės vyriausybės imtis visų priemonių tam, kad jos padėtų smulkiam verslui. Tai yra mūsų ekonomikos stuburas. ES gali padėti mažinant reglamentavimą ir numatant lėšas nacionaliniu lygmeniu. Grazie, onorevole Dodds. La parola. Dėkoju, poniai Dodds. Said Kamal. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte galimybę man pasisakyti ir paaiškinti, kodėl aš tai balsavau. Mes pasisakėme už šį pasiūlymą. Manome, kad labai svarbu padėti verslininkams visoje ES ir valstybėse narėse padėti jiems sukurti turtas, kurti darbo vietas, kad žmonės išbristų iš skurdo. Taip pat esu dėkingas, kad mes iš dabartinio biudžeto paimame lėšas ir nenumatome naujų išlaidų ir kad daugiau lėšų numatome privačiam sektoriui. Tačiau turėčiau pažymėti, kad reikia elgtis labai atsargiai, ypatingai vartojant viešasias, viešosius pinigus ir mokesčių mokėtojų pinigus, mikrofinansavimo priemonės padeda toms bendruomenėms e, viduržėmio jūros regione, kurie susiduria su sunkumais. Tačiau tokias priemonės stabdo vietos valdžios institucijos. Ir labai svarbu gerinti prieigą prie mikrofinansavimo ir neišstumti e, paramos teikėjus, kurie jau veikia tose bendruomenėse. Kolega Palonė, ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad visi sutarėme dėl mikrokreditų klausimo. Manyčiau, kad turime skirti tam daugiau finansinių priemonių. Turime likti e, atsargus ir neįtraukti per nelik daug socialinių grupių. Tai mikrofinansavimas, mikrokreditai buvo numatyti tam, kad būtų galima padėti skurdžiausiems Čia galėtume paminėti žemės ūkio pavyzdį. Daugelį šalių yra šalių, kur joms tokio pabudžio finansavimas nebėra reikalingas. Kiturgi kultūriškai netaip vertinama ši priemonė, kaip ji turėtų būti. Maničiau, kad pirmiausia, tos pinigus turėtų gauti suinteresuotos vyriausybės. Kol kas Europoje tebėra dviejų greičių. Yra tokių šalių, kurios, pavyzdžiui, kaip Vokietija ir Prancūzija, yra gerokai pažengusios pirmin, tačiau kitoms dar kultūrinių požiūrių savo uh, požiūrį reikia peržiūrėti šį klausimą. Manau, kad Europoje reikalai klostosi štai kaip skirti finansavimą nėra kažkokia savitikslė priemonė. Tiesiog reikia pabandyti atlikti darbą tinkamai padedant skurčiausiesiems. Pirmininkas, ačiū, daugiau norinčių paaiškinti balsavimo motyvus nėra. Posėdėje darbo pertrauką, susitiksime 15 val. o kol kas visiems gerų pietų.